Kolegos, ar galime pradėti darbą? E, mūsų laukia gana sudėtingas ir ilgas balsavimas. Tačiau pirmiausia, norėčiau Jums paaiškinti, e, kas čia priekyje vyksta. E, Tomas Jenksas ir Stevenas Špilbergas kreipėsi į mane vyksta filmavimas ir jį vykdo komunikacijų generalinis direktoratas, kad būtų parengta video medžiaga šrimto už tai yra aplinkui kameros, kaip matote video, filmuojama parlamento darbas. ir bus filmuojama per balsavimą dėl pono Marinesku pranešimo. Taigi, ponė Marinesku, jūs tapsite labai žymus. Ir per diskusiją su komisijos nariu Tajanė taip pat bus filmuojama. Taigi mums iš tai reikia labai daug kamerų. Panoraminis filmas yra dalis lankytojų centro koncepcijos. Biuras tai patvirtino 8 metų balandžio mėnesį. E, filmas bus e, parengtas tam, kad žmonės galėtų pamatyti, kaip dirba Europos parlamentas. Ir, man atrodo, e, filmuojama taip tik trijuose ar keturiuose komitetuose, pačiuose svarbiausiuose, todėl į mane ir kreipėsi komuni... direktoratas, kad būtų galima čia filmuoti. Taip pat ir būtent mūsų komitetą. Jie nori pažiūrėti, parodyti, kaip vyksta balsavimas per komitetus, taip pat vyks filmavimas per plenarinę sesiją rytoj. Kaip matote, ma, čia yra įprastos kameros, bet dar prieš mane yra toks labai keistas renginys, kuris sukuria panoraminį 360 laipsnių vaizdą. Aš noriu tik tai perspėti jūs dėl to, kad kameros filmuoja aplink 360 laipsnių vaizdą. Nėra kur pasislėpti e, jeigu jūsų nosis pradeda nieštėti, tai prisiminkite, kad vis tik tai galite būti nufilmuoti vargu ar norėtume e, parodyti, kai e, nariai e, kaip nors ne kaip nors e, negražiai atrodys. Aš esu. E, pamačiau, kad ponė e, Lichtenberger pasipošė gražiausią savo skryblę, tai gal bus dar viena papildoma kamerai taisyta. E, Taigi dar kartą kartoju, kad tai yra e, komunikacijų generalinio direktorato projektas nufilmuoti filmą apie Europos parlamento e, darbą. Kitas darbo tvarkės klausimas. Balsavimas dėl pono Marineskų pranešimo e, dėl geležinkelių transporto priminsiu nariams, kad jie turėtų pasirengę savo balsavimo korteles ir prieš pradedant pabandykime pasitikrinti, e, balsuokime dėl pasitikrinimo, prašom pradėti. Deja, žalieji viską netai padarė. Ar jau visi balsavote? Balsavimas baigtas. Gerai. Pone Kastinis, e, dėl skaičių nėra problemų, taigi esame pasirengę balsuoti. Pirmasis balsavimas, A kompromisas, 12, 97, 96 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. E, tryliktasis pranešėjo, kas už, kas prieš, susilaikė, patvirtinta. Keturioliktasis pranešėjas su pakeitimu žodžiu, kurį matote, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 97-ąjį atsijėmė, toliau 98-asis, kas už, prieš, susilaikė, atmesta, 99 atsiemė, 15 pranešė su pakeitimu žodžiu, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta, 102, jisai atkrenta, 105, pono reikiai, dėl antrojo straipsnio, kas už 105 prieš, susilaikė, atmestas. 106 atsijėmė, B kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. C kompromisas, trečiajam straipsniui, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta Patvirtinta. Devinioliktasis. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dvidešimtasis pranešėjas su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš. Susilaikė. Patvirtinta. Dvidešimt pirmasis pranešėjas su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš susilaikė, patvirtinta. 115. Kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisas D. Ketvirtas straipsnis antras priedas. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 25 su žodiniu pakeitimu pranešėjo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintasis straipsnis, pirmoji pastraipa. Žodinis pakeitimas pranešėjo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 117. Už, Kas už? Prieš. Susilaikė atmesta. 118. Ponios Bilbao su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš. Susilaikė. Pasitikrinsime dėl 118. Prašom balsuoti. Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. 16 už 17 prieš vienas susilaikė, atmesta 26 pranešėjas su žodiniu pakeitimu, kas už prieš susilaikė, patvirtintas. Kompromisas E septintam straipsnių ketvirtai daliai, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. F kompromisas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 128 pono Liberatskio su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. G kompromisas. Septintas straipsnis, šeštas, aštuntas paragrafai, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Trisdešimtasis pranešėjo su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 31 pranešėjo su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 32 pranešėjo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Aštuntasis straipsnis, ketvirtoji dalis, ponios Belbao žodinis pakeitimas – E, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 119. Balsavimas dalimis, ponas Marinesku to prašo, pirmoji dalis, e, antro, su kitomis priemonėmis, o antroji dalis atsižvelgiant į. Kas dėl pirmos dalies? Kas už pirmą dalį? Prieš? Susilaikė? Atmesta. Antroji dalis, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. Trečioji, da, atsiprašo, pirmininkas, paskutinė frazė dar. Dėl 129, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 33 pranešėjo su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 34 pranešėjo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dešimtasis straipsnis, pirmoji dalis, pranešėjo žodinis pakeitimas, kas už, prieš prieš, susilaikę, patvirtinta. 35, 36, 37 iki 42 visi atsiimti. Išskyrus 41, taip, taip sako pirmininkas. Teisingai. 41, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 43, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 44 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 121 atkrenta, 45 su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Dabar 12 straipsnis, antroji dalis, žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 12 straipsnis, pranešėjo žodinis pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 46 pranešėjo su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 139. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. H kompromisas 12 straipsnio adaliai, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 48 pranešėjo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 49 pranešėjo su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 50 pranešėjo su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 51 atsijėmė, 52 pranešėjo su žodiniu pakeitimu. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 53 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 146 pono Kramerio, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. 55 pranešėjo, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Penkiasdešimt šeštasis pranešėjo, kas už, prieš, susilaikė patvirtinta. 148 ir 149 vienodi, kas už juos, prieš, susilaikė, patvirtinta. 57 pranešėjo su žodiniu pakeitimu, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 59 ir 59 kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 60. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 61. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 62. Kas už, prieš, susilaikė, priimta. 63 pranešėjo prašymas užbraukti iš teksto už, prieš, susilaikę, pritarta. 58 atkrenta, 64, trečia dalis už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 151 kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 152 pono Kramerio, kas už, kas prieš, susilaikę, patvirt, atmesta. 153 pakeitimas, kas už, prieš, susilaikę, atmesta. 65 pranešėjo kas už. Prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 66 pakeitimas ir 67 dėl jų galima balsuoti kartu už. Kas prieš. Susilaikę. Patvirtinta. 154, 155 yra tapatus už, prieš, susilaikę, pasitikrinkime. Balsuojame dėl 154-55 pakeitimų. Balsuojame. Ar visi jau balsavote? Balsavimas baigtas. 16 už, 18 prieš, vienas susilaikęs, atmestas pakeitimas. Dabar 156, kas už? Prieš. Susilaikę, atmesta. 68 pranešėjo, kas už? Prieš. Susilaikę, patvirtinta. 157-158 lygiai verčiai pakeitimai, kas už? Prieš susilaikė patvirtinta. 159 atkrenta, toliau 69 pranešėjo, kas už, kas prieš, susilaikė patvirtinta. Dvidešimto straipsnio pirma dalis. Nuo 7 iki 76 pakeitimai siūloma balsuoti už visus kartu, kas už prieš, susilaikę, patvirtinti pakeitimai. 77 atsijėmė, 78 pakeitimas pranešėjo, kas už, prieš, susilaikę, patvirtinta. 160 pono Kramerio, kas už, prieš, susilaikę, atmestas. Ponas Marinesku, 161 pakeitimas nori pasisakyti. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš noriu atsijimti siūlomą pakeitimą žodžių, nes yra 161 pradinis pakeitimas. Ar visiems aišku, sako pirmininkas, žodinį pakeitimą atsimama ir grįžtame prie pradinio. Numeris 161. Kas už? Prieš susilaikė, atmesta. 162 ponas Rikės, pono Rikės, kas už? Prieš. Susilaikė, patvirtinta. 163 ponios Bilmalo, kas už? Prieš. Susilaikė, patvirtinta. 164 kartu su žodiniu pakeitimu. Noriu dar kartą atkreipti dėmesį, kad kalbame apie 164 su žodiniu pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 165. Kas už? Prieš? Susilaikę. Patvirtinta. 166. Kas už? Prieš. Pat, susilaikė patvirtinta. 167. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 79 pranešėjo. man sako patvirtintas pagal kompromisinį D variantą, tada perinam prie 168 pakeitimo. Pirmininkas atsiprašo. Kadangi 79 patvirtintas, 169 atkrenta, dėl konstatuojamosios dalies žodinis pranešėjo pakeitimas. Kas už? Prieš? susilaikė, patvirtinta. 2. Kas už? Prieš. Susilaikė patvirtinta. Trečias pakeitimas. Už. Prieš. Patvirtinta. Ketvirtas kartu su žodiniu pranešėjo pakeitimu. Kas už? Kas prieš? Susilaikė patvirtinta. 80, ponios Tikalda, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Kompromisinis pirmas. Pirmininkas atsiprašo. Kompromisinis į. Kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 83 dėl 10 konstatuojamosios dalies, kas už, kas prieš, susilaikė, atmesta. 84, kas už, prieš, susilaikė, atmesta. Kompromisinis G. Dėl 12 konstatuojamosios dalies, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 13 konstatuojamoji dalis, 87 pakeitimas, kas už prieš, susilaikė atmesta. Šeštas pranešėjo kartu su žodiniu pakeitimu. Kas už? Prieš, susilaikė, patvirtinta. Septintas, aštuoniasdešimt devintas šios pakeitimus atsiemė. Dėl 88 pakeitimo reikia balsuoti dėl antrą kartą minimos geležinkelio bendrovės. Kas už? Kas prieš? Susilaikėm. Ar nereikėtų pasitikrinti? Nes balsuojame dėl to, kad būtų antrą kartą paminėtos geležinkelio bendrovės. Balsuojame elektroniniu būdu. Ar visi balsavote? Klausė pirmininkas. Jeigu tai balsavimas baigtas. 34 balsavo, 22 už, 12 prieš, akivaizdžia persvara patvirtintas. 789 atkrenta, 90. Kas už, kas prieš, susilaikė, atmestas. 8 atsijėmė, 91 pono Kramerio pakeitimas, kas už, prieš, susilaikė atmesta. 92, ponios tikal, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. Tai reiškia, kad 9 atkrenta, 93, kas už, prieš, susilaikė, patvirtinta. 94 atsimtas, 10 pranešėjo kartu su žodiniu pakeitimu, kas už. Prieš. Patvirtinta. 11 atsimtas, 95 pakeitimas atsimtas, kiek aš suprantu, sako pirmininkas. Ne, 95 ponios Bilbao pakeitimas Kas už? Ne, 95 pakeitimas, dėl kurio balsuojama, nes 11 pakeitimą atsėmė, todėl turime balsuoti dėl 95-ojo. Kas už? Prieš? Susilaikę? Patvirtinta. Gailutinis balsavimas. Balsuojame. Ar visi balsavote, klausė pirmininkas. Balsavimas baigtas. 36 balsavo, 30 už, 2 prieš, 4 susilaikę. Todėl pranešimas yra patvirtintas. Sveikiname pranešėją pono Marinesku. Dėkuoju visiems. Balsavimas vyko sklančiai. O dabar, kadangi laukime po dešimties minučių atvykstant komisijos nario Tajanai, bus dešimties minučių pertrauka. Noriu pagėdaučiau, kad komiteto nariai neįsiskirstytų ir pasvarstytų rūpimus klausimus su komisaru Tajani.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

Ponės ir ponai, prateskime posėdį. Sveikiname atvykusi pas mūsų komiteto posėdį komisarą Tajanį. Komisaras yra pažįstamas mums iš ankstesnių kadencijų prieš e, tapdamas transporto komisaru jisai dirbo įvairius kitus darbus, taigi sveikiname jūs atvykus ir mums bus įdomu išgirsti jūsų mintis apie turizmo politiką kur, ir aš e, klausysiuos jūsų pasakymą labai atidžiai, ypatingai man bus įdomu išgirsti jūsų mintis apie geležinkelio klausimus, taip pat ir kitiems kolegoms. Manau, bus įdomu Jūs išklausyti. Dėkoju, kad atvykote, kad radote laiko ir suteikėme Jums žodį. Ačiū labai. Pone pirmininkė, aš perėsiu prie savo gimtosios kalbos. Lisabonos sutartis numato taip pat ir teisinį pagrindą reglamentuojantį turizmo klausimus. Ir e, būtent e, įsigaliojus Lisabono sutarčiai galiu ir toliau glaudžiai su jumis bendradarbiauti šiame komitete, siekiant gerų rezultatų Europos piliečių labui, mes pradėjome gyvendinti daug reformų įvairiose sritise. Tikiuosi, kad tai pavyks padaryti dabar ir šiame sektoriuje. Ir šioje komisijoje pirmą kartą jos istorijoje ir atskiras komisaras atsakingas už turizmo klausimus, taigi iš anksto jau džiaugiuosi būsim bendrabiavimu su jūsų komitetu, kom, pirmininku Simpsonu ir tikiuosi, kad visi eisime teisinga linkme. E, komisija man suteikė įgaliojimus koordinuoti tarp valstybių narių su turizmu ir e, turizmo paslaugų verslų susijusius klausimus. Turime bendrai rūpintis tuo, kad ši politikos sritis vystytųsi ir plėtotųsi. Mes turime bendradabiauti siekiant apibrėžti šios politikos turinį bei numatyti atitinkamą finansavimą. ES turi imtis veiksmų turizmo srityje, kadangi tai yra trečias pagal dydį ekonominis sektorius tiek verslo, tiek E, ūkinės apimties prasme, tiek užimtumo prasme. Taigi šis sektorius turi strateginės reikšmės ES, gali skatinti ūkio augimą ir užimtumą. Negalime pamiršti, kad turizmas yra ypatingai svarbus ekonominiai ir socialiniai integracijai e, atsilikusiose teritorijose, kaimo vietovėse ir labiausiai nutolusiose teritorijose. Keletą skaičių pateiksiu. 5 procentai bendro nacionalinio produkto ES sukūrėme turizmo sektoriuje. Ir apyvartos prasme tai sudaro 10 procentų visos apyvartos. Iš viso e, šioje srityje, šiame sektoriuje dirba 10 milijonų žmonių, 5,2 procentų visų ES dirbančiųjų tai sudaro ir jeigu dar priskaičiuotume susijusius sektorius, tai užim darbuotojų skaičius sudarytų 12,5 procento. 380 milijonų turistų kiekvienais metais apsilanko Europos Sąjungoje, o tai yra 24 procentai e, visų pasaulinių turistų srautų. Europos Sąjunga yra tinkamas regionas atostogauti. Eurostato duomenimis 2008 metais europiečiai keliavo vieną milijardą kartų e, priklausomai nuo kelionių ilgio ir trukmės. Aš manau, kad mūsų atostogavimo ypatumai atspindi taip pat ir mūsų gyvenimo kokybę. ES gyventojai sensta, tačiau mes privalome ir toliau užtikrinti galimybės keliauti taip pat ir vyresniems žmonėms arba riboto judumo žmonėms. Užtikrinti tokią galimybę ir ateityje. Dirbantieji šioje srityje puikiai supranta, kad pagrindinis iššūkis šiuo metu yra suteikti pagalbą riboto judumo žmonėms, kurių yra milijonai jų kelionių metu. Taip pat ir jauni žmonės arba mažiau pajamų turinčios šeimos e, turi turėti tokias galimybės bei e, visos kitos grupės, kuriams tenka sunkesnė prieiga prie galimybių keliauti. Noriu padėkoti Jums už paramą e, geriau ginant keleivių teisės, dabar, manau, reikia tą patį padaryti su turistais, tikiuosi jūsų paramos taip pat e, šioje srityje. Turizmo sektorius e, atitinkamai nukentėjo nuo ekonominės krizės. Madride šią temą balandžio 14-15 dienomis vyko atitinkama konferencija, kurioje buvo diskutuojama apie transporto turizmo sektoriaus ateities pers perspektyvas. Po to pirmininkaujant Ispanija surinkė neformalų ministrų susitikimą, buvo priimta atitinkama rezoliucija ir aš norėčiau šiame kontekste padėkoti jūsų komitetui už svarų indėlį, kurį įnešė e, ypatingai ponė Ajala Sender, Sender pasisakusi komiteto vardu ir parlamento indėlis į valstybių narių bendra veikla šioje srityje tikrai buvo svarus. Taigi vyriausybių atstovai po neformalaus ministrų sustikimo pasirašė bendrą deklaraciją, kurioje komisija raginama pateikti komunikatą, siekdama, siekiant geriau apibrėžti šiame sektorė vykdoma politika. Tai bus pirmas žingsnis link bendros ES ir valstybių narių strategijos siekiant sukurti socialiai atsakingą, šio laikišką ir tvarų turizmo sektorių. Mes e, tame sustikime, e, konferencijoje tiksliau pasikeitėme idėjomis, kalbėjo atstovai iš viešo ir privataus sektoriaus, mes pasidalėme mintis, kaip geriau kurti ir įgyvendinti Europos politiką turizmo srityje. Mes e, todėl turėtume dabar iki metų pabaigos minėtą komunikatą paskelbti. Noriu padėkoti visiems, kurie aktyviai prisidėjo prie šios konferencijos sėkmės, ypatingai ir asmeniškai norėčiau padėkoti tiems parlamentarams, kurie dalyvavo konferencijoje, Luis de Grandes, panas Krameris, e, jie e, buvo pranešėjais, taip pat dėkoju poniai Ajalai Sender, kuri kartu su manimi ir ministru Sebastianu pirmininkavo paskutinį konferencijos dalį. Dabar norėčiau pristatyti svarbiausius konferencijos elementus, tiksliau svarbiausias mintis, kurios turėtų atsispindėti komunikate. Pagrindinis transporto politikos tikslas bus skatinti turizmo pramonės konkurencingumą, siekiant užtikrinti šio sektoriaus tvarumą ir jo indėlį į bendro ūkio augimą. Šie tikslai yra glaudžiai susiję su nauja ES strategija iki 2020 metų, kuri buvo patvirtinta komisijoje kovo 3 dieną. Siekiant šią strategiją įgyveninti, visos interesuotos tarnybos, komisijos tarnybos, valstybių narių tarnybos, taip pat turizmo sektoriaus atstovai privalo glaudžiai ir koordinuotai tarpusoje bendradarbiauti. Europinių lygmenių bus imamasi atitinkamų veiksmų, kuriuos turės papildyti valstybių narių vykdomos akcijos siekiant pilnai pasinaudoti e, subsidirumo ir proporcingumo principais po viešųjų konsultacijų aš norėčiau suskirstyti į keturias sritis numatomas akcijas, kurios bus vykdomas europiniu ir nacionaliniu lygmeniu. Pirmiausia, konkurencingumo bei naujovių dėgymo skatinimas turizmo sektorio. Antra, tvaraus ir tausaus turizmo gerinimas tai Europos Sąjungoje, e, kylančios ekonomikos ir besivystančiose šalise. Trečia, Europos e, įvaizdžio gerinimas e, kokybiško ir tvaraus turizmo srityje. Ir ketvirtas, turizmo klausimų įtraukimas į ES politinės priemonės bei sprendimus konkurencijos skatinimas. Yra svarbu turizmo sektoriuje skatinti konkurencingumą tam, kad šis sektorius galėtų aukti ir plėstis, mano nuomonė. Todėl yra labai svarbu pasitelkti mokslinės žinias apie turizmo sąsajas ir indėlį į ūkio augimą bei bendradarbiauti su tokiamis organizacijomis kaip Tarptautinė turizmo organizacija bei e BPO. Labai svarbu čia dalyvauti įvairių mokslinio tyrimų institutų ir universitetų tinkluose bei įvairiose stebėsenos institucijose. Mums Taip pat svarbu vaidmenį e, vaidina Eurostato statistiniai duomenys, todėl džiaugiuosi, kad komisija pritarė mano pasiūlymui priimti atitinkamą europinį reglamentą dėl Europos statistinių duomenų. Dabar taryba ir parlamentas turi dėl šio reglamento pasiūlymo pareikšti savo nuomonę pastaraisiais metais. Konkurencingumo skatinimui labai didelę įtaką e, turėjo informacinės technologijos bei apskaitai technologinės naujovės, informacijos ir e, ryšių technologijos e, yra labai svarbios, siekiant užtikrinti, kaip manoma, platesnį, platesnę prieigą e, prie turizmo informacijos, todėl ypatingai mažoms vidutinėms įmonėms šios technologijos yra labai svarbios, todėl pasitelkdami įvairias švietėjiškas ir partnerystės iniciatyvas mes stengsimės, kad būtent mažos vidutinės įmonės galėtų atitinkamuose ES lygmenių vykdomose programuose dalyvauti. Visiškai akivaizdu, kad šiame sektoriuje privalome dėti daugiau pastangų siekdami kelti jo darbuotojų kvalifikaciją, jų rengimą. Turizmo specialistai privalo būti geriau susipažinę su naujausiamis technologijomis ir sugebėti bendarbiauti su kitų sektorių uh, atstovais. Mes turime kalbėti apie sezoninį darbą, kalbėdami apie turizmą, tai taip pat yra pakankamai svarbi problema, todėl mes stengsime dėkti ir gyveninti iniciatyvas, kurios leistų pratesti turizmo sezoną Europoje. Čia ypatingai noriu paminėti Kalipso programą, kuris susilaukė komisijos ir parlamento paramos, siekiant pagerinti E, turistų srautų judėjimą tarp valstybių narių ne sezono metu. Turizmo transportas e, yra susijęs e, taip pat ir su tinkamų turistinių regionų įsivystimu, jų siūlomų paslaugų kokybę. Mes turime pasirinkti todėl globalinį požiūrį, siekdami užtikrinti tiek sektoriaus gerovę, tiek ir socialinę sąnglaudą, aplinkosauginius sauginius aplinkosauginių klausimų sprendimus bei kultūrinių mainų pasikeitimus, e, kultūrinių mainų programas. Ekonominį, socialinį, aplinkosauginį bei kultūriniai aspektai bei jų tvarumas yra pagrindiniai principais, kuriais turime vadovautis ir aš manau, kad uh, Šios kriterijus jau dabar atitinka dauguma Liet... ES turistų. Norėčiau šiame kontekste paminėti Edeno iniciatyvą, kuri buvo pradėta 2006 metais. Mes taip pat skatinsime regioninių bei vietinių e, turizmo e, paskirties taškų regionų e, bendradarbiavimo galimybės ir kaip jau minėjau, e, tokios programos kaip Nextur ir Eden leis mums užtikrinti tvarumą vietinių, turizmo tvarumą vietinių regioninių lygmenių. Šiame kontekste negalime pamiršti taip pat aplinkosauginių bei kultūrinių aspektų tiek Europoje, tiek trečiosiuose šalyse. Mes e, privalome gerinti uh, Europos įvaizdį, siūlindami aukštos kokybės turizmo paslaugas. Patinga dėmesį reikia skirti čia būtent šiems įvaizdžio bei paslaugų teikimo kokybės aspektams turime pasinaudoti savo potencialu kaip įmanoma geriau trečiųjų šalių akise. Todėl yra labai svarbu kurti bendrą Europos įvaizdį kaip e, kokybiškas paslaugas siūlančio turizmo regiono. Mes tikimės todėl atitinkamo bendradarbiavimo tarp komisijos valstybių narių atitinkamų transporto ir turizmo klausimus kūruojančių e, tarnybų tam, kad galėtume sukurti Europinį turizmo prekinį ženklą. Šiam projektui Madride posėdžiavę ministrai besąlygiškai pritarė. Taip pat yra labai svarbus ES e, turizmo portalas, internetinė svetainė Visit Europe. Ten tarptautiniai turistai gali gauti informacijos apie e, turizmo galimybės visoje ES, tačiau ta internetinė svetainė dar gali būti pagerinta, patalpinant joje daugiau informacijos apie turizmo kultūrinius e, renginius arba e, pateikiant tam daugiau bendra europinės informacijos. Visit Europe e, daugiausia dėmesio skiria tarptautiniam turizmui, tačiau aš taip pat noriu nepamiršti ir ES vidaus turizmo. Noriu pagerinti bendarbiavimą turizmo srityje su trečiosiamis šalimis, ypatingai su Europos ir viduržėmio jūros bei besivystančiomis regiono bei besivystančiomis šalimis. Šiame kontekste mes jau įtraukėme ir timojų darbų programą Kinija ir Rusija. Jūs pareiškė norą pagerinti savo bendradarbiavimą su ES turizmo e, srityje. Su Kinijos liaudės Respublika pradėjome gyveninti konkrečias iniciatyvas ir greitų laikų bus e, užtikrintas e, tinkamas e, internetinis ryšys per įvairias nuorodas su Kinija. Mes keisimės geriausios praktikos pavyzdžiais, savo patirtimi, taip pat Šanhajaus pasaulio, pasaulinėje parodoje Liepos pirmą dieną komisija pristatys savo atitinkamus planus, o su Rusija bendradarbiaujame per šios šalies turizmo akademiją ir dabar rengiame pasiūlymus dėl būsimo bendradarbiavimo. Kita sritis, apie kurią norėčiau pakalbėti, yra susijusi su archeologiniais aspektais. Iki šiol dar jais nesinaudojame siekdami plėtoti turizmo sektorių, todėl savo e, penktojoje Edeno iniciatyvos e, penktajame e, Edeno iniciatyvos rezultatų leidime mes skiriame būtent šiems aspektams daugiau dėmesio, pavyzdžiui, Ten yra informacija apie tai, kaip įvairūs kalnakasybos pramonės aspektai dabar yra restruktūrizuojami į e, turizmo skatinimo objektus. Noriu tai būtinai paminėti, kadangi ypatingai jauni žmonės E, šiandien gali keliauti įvairiais būdais, automobiliais, e, kitomis e, motorinėmis transporto priemonėmis naudodamis arba kartais netgi ir dviejų mobiliųjų telefonų pagalba. Ir nepaisant ekonominės krizės mes vis tiek gyvename dabar žymiai geriau nei ankstesnės kartos ir Būtent tos ankstesnės kartos, kurios dirbo šachtose, kalnakasybos įmonėse ir sugebėjo sukurti mūsų dabartinę gerovę. Mes turime būti jums už tai dėkingi ir būtent todėl tokio pobūdžio e, pramoninės archeologijos turistiniai projektai yra svarbios priemonės, e, leidžiančios mums nepamiršti savo istorijos, tų aukų, kurios e, saukojo mūsų tėvai ir protėviai siekdami užtikrinti mums geresnį gyvenimą. Jūs puikiai žinote, kad turizmas yra visa apimantis sektorius, turintis aplinkosauginį ir socialinį bei kitokį poveikį susijęs su energetika, vartotojų apsauga, vidaus rinka, sanglauda, kultūra, mokslinis tyrimais, informacinė visuomenė, teisingumu, prekyba, aplinkosauga, klimato kaita, vystimosi žemės ūkiu, išorniais santykis bei konkurencija. Visos šios sritis yra vienai par kitaip susijusios su turizmo sektoriumi. Todėl mes dedame pastangas, kad užtikrintume turizmo sektoriaus interesus visose šiose politikos rytise, kurias minėjau prieš tai tam, kad turizmo sektoriaus darbuotojai gautų atitinkamą informaciją apie galimybę naudotis įvairiomis finansinėmis priemonėmis, pavyzdžiui, struktūriniais fondais, regioninio vystimosi fondų, tarptautinio bendrabiavimo, technologijų vystimosi, e, kultūros, švietimo ir panašių fondų galimybėmis. Aš taip pat pasisakysiu už tai, kad e, atinkamos eilutės būtų konsoliduojamos siekiant geriau gyveninti turizmo projektus Europos Sąjungoje. Pirmiausiai mes sieksime uh, specifinės paramos turizmui verslumo skatinimo srityje atitinkamos ES programuose ir mes tikimės, kad parlamentas ir taryba palaikys atitinkamą komisijos iniciatyvą numatyti atitinkamą turizmo skatinimo priemonę 2014-2020 metų finansinėje perspektyvoje. Dar šiek tiek informacijos apie tai, kas jau buvo nuveikta ir dar bus nuveikta siekiant uh, kompensuoti turizmui padarytą žalą po Islandijos ugnikalnio išsiveržimo. Žinote, kad oro erdvė buvo uždaryta dėl pelenų debesies. Komisija įsteigė e, e, specialią darbo grupę, kurią pirmininkavo vicepirmininkas Kalas. Mano tarnybos e, privalėjo apskaičiuoti pirmiausia ekonominę žalą turizmo sektoriuje ir kitą trečiadienį po įsiveržimo mes suringėme videokonferenciją su 27 e, ES transporto ir turizmo ministrais, siekdami koordinuotų atsakymų į iškilusius klausimus. Buvo sutarta, kad būtina įsteigti tinkamą stebėsinos tarnybą, kuri leistų keistis duomenimis bei e, parengti ir gyveninti ankstyvo įspėjimo sistemą, siekiant užkirsti kelią panašaus pobūdžio problemams ateityje ir <clears throat> taip pat ir kitose sritise derinti veiksmus e, iškilus reikalui dėl žalos apskaičiavimo, tartimiausių tai laikų atitinkami skaičiai turėtų būti patvirtinti, remiantis dabartiniais valstybių narių pateiktais duomenimis. Prancūzija turėtų gauti 260, Italija ir Vokietija 200, kitos valstybės apie 100 milijonų eurų, taigi bendra suma žalos atlyginimo turėtų sudaryti apie milijardą eurų. Aš išsiunčiau tinkamą raštą Simui Kalasui ir paprašiau jo traukti kelionių operatorius ir organizatorius į visas e, priemonės, e, kurios bus numatytos kompensuoti patirtą žalą, nes ne tik aviacijos e, sektorius, ne tik oro susisiekimo, tačiau turizmo sektorius patyrė tiesioginės žalos dėl ugnikalnio išsiveržimo. <clears throat> Taip pat mes sieksime, kaip įmanoma, plačiau skleisti informaciją apie tai, kad būtina ir būtina toliau e, dirbti darbus įprasta tvarka, nusiraminti. Priešingų atvejų galėtume tikėtis neigiamų ilgalaikių pasiekmių oro susisiekimo srityje. Ponios ir ponai, Rugsėjo 27 dieną bus atitinkama Europos turizmo diena ir e, lapkričio 18-19 dieną surenksime turizmo forumą Maltoje, kuriame svarstysime atitinkamus rūpimus klausimus. Atsiprašau, jeigu kalbėjau per greitai ir per daug informacijos jums suteikiau, man prireikė šiek tiek daugiau laiko ir būtent tai pabrėžia turizmo sektoriaus svarbą, tai nėra antrinis sektorius komisijos kompetencijos kontekste. Jis yra svarbus ir daro tinkamą įtaką Europos ekonomikos bei regioniam vystymui. Ačiū labai. Dėkuoju Jums, komisarė, už Jūsų pasisakymą, ypač tą dalį, kur kalbėjote apie pramonės e, palikimą. Aš turiu labai susidaręs ilgą kalbėtojų sąrašą, 15 žmonių nori pasisakyti, taigi tikriausiai suprantate, kad mano plaktukas labai gali smarkiai nuskambėti per diskusijas. Kiekvienam uh, frakcijų atstovui skiriu po 3 minutės, o 2 minutės kiekvienam nariui pasisakyti. Ir po keletą klausimų siūlau pa, e, pateikti, pavyzdžiui, tris ar keturis, paskui komisaras atsakys ir taip ir dirbsime. Dabar ponas e, Digrandės Paskual, EPP frakcijos vardu. Prašom jums trys minutės. Ačiū pirmininkė. E, sveikinu vėl atvykusi pas mus ir sugrįžusi pas mus Pone Tajani, mes labai džiaugiamės, kad jūsų e, naujos pareigos reiškia, kad jūs vėl galite grįžti į parlamentą. Jūs e, ir anksčiau buvote už turizmą atsakingas, bet labiau teo, teoriškai, o dabar pasikeitus teisiniam pagrindui viskas pasikeitė. E, atsirado naujas 129 straipsnis statyje, bet kaip žinia, jis yra gana riboto poveikio. Bet kokia pažanga susijusi su e, subsidiarumo ir proporcingumo e, principų reiškia, kad mes galime judėti tik tai skraigės greičiu. Ir, e, ir jūsų įgaliojimai yra gana siauri, nors jūs tuo pačiu metu siekate gana ambicingos e, politikos turizmo srityje ir siekite konsensuso su valstybėmis narėmis, kad nebūtų taip, kad kažkas kesinsis į jūsų įgaliojimus. Bendri įgaliojimai reiškia, kad valstybės narės, kurios e, turi turizmo pramonę, žiūri kitus kaip į konkurentus. Taigi mums yra labai svarbu suprasti, kad konkuruodami tarpusavėje mes turime įgyvendinti turizmo politiką, kuri būtų gera visai Europai. E, pirmininkas neleido mums ilgai kalbėti, taigi aš paminėsiu tik tai keletą punktų, tikiuosi, kad visi pritars jiems. Sutinku su visiškai viskuo, ką jūs pasakėte. Jūsų kalba buvo labai protinga. E, nuosekli ir tuo pačiu metu ambicinga. Mes iš tikrųjų turime daug ką padaryti. Turime daug ką padaryti ir tuo pačiu metu nelipti valstybėms narėms ant kojų. Dabar turime naujus įgaliojimus, kurias mums suteikia sutartys ir turėtume galėti e, derinti ir papildyti valstybių narių priemonės. Europos masto E, priemonės turėtų sukurti papildomą vertę. Aš iš tikrųjų cituoju dabar komisiją. Konsultacijas komisija yra pradėjusi ir e, paaiškėjo, kad tai yra labai gerai apibrėžiant jūsų misiją. E, tarp jūsų tikslų yra tvaraus turizmo plėtojimas, konkurencijos skatinimas, išeimas į kitas rinkas ir tie visi tikslai e, pagal sąjungos įgaliojimus yra pasiektini. Taigi turime nemažai priemonių ir galbūt galėtume pagalvoti, pagalvoti apie dar vieną priemonę, kuri Ispanija, Italija ir galbūt kitoms šalims yra e, pasirodžiusi visai naudinga. Tai yra kalipso politika, kuri skirta integruoti turizmo politiką skirtą pagyvenusiems senesniems žmonėms į bendrąją turizmo politiką. Komisarė, man atrodo, mes turime pradėti gyvendinti europinę turizmo politiką, kuris skatintų turizmą visose Europos valstybėse ir nesukurtų pernelyg e, žiaurios konkurencijos. Turime labai ambicingus tikslus, jūs labai aiškiai juos paaiškinote. Aš matau, kad pirmininkas jau mojuoja plaktuku, taigi e, dar pasakysiu, kad džiaugiuosi sutikęs su jumis ir galėdamas pakalbėti. Dabar ponas Alkadrauji, socialistų frakcijos vardu. E, dėkoju komisarė, taip pat e, norėčiau padėkoti Jums už kalbą. Savaime aišku, turizmas Europai yra labai svarbus sektorius žinau, kad dabar iš jūsų įgaliojimų yra e, išimtas transportas, bet per e, praėjusias savaitės, e, kai pamatėme ugnikalnio išsiveržimą, turizmas irgi tapo labai aktualus, nes buvo kalbama apie keliaivių teisės, apie poreikį koordinuoti veiksmus ir taip toliau ir panašiai. Už tai turime padaryti tam tikras išvadas. Tos išvados turi būti platesnės nei, negu kad tik susijusios su turizmu. Bet reikia galvoti apie sektoriaus konkurencingumą ir tvarumą. Įgyvendinant politikos priemonės mes turime pritaikyti labai realistišką požiūrį, vertinant tai, ko nori žmonės. Ir man rūpi kai kurie dalykai, kurie iš tikrųjų E, susijęs su jūsų pareigomis, tai yra integruota geležinkelio bilietų sistema. E, galbūt tai, tai galima sudenti ir su kitomis transporto rūšimis. Taip pat reikia galvoti apie integruotą informacijos sistemą. E, vartotojams turi sudary, būti sudaryta galimybė palyginti siūlomus dalykus. Reikia suderinti kriterijus. Ypač e, priskiriant e, žvaigždės viešbučiams. Ir Aš suprantu, kad e, valstybės narės čia turi svarius įgaliojimus. E, dar buvo minėtas kitas svarbus dalykas, tai yra turizmo sezono įkarštis ir turistų laikotarpis, kai turistų srautai yra labai sumenkę. E, žmonės turi turėti galimybių daugiau pasirinkti laikotarpius turizmo, ypač vyresni žmonės. Dar buvo paminėtas portalas turizmo, tai yra puikia mintis. Tačiau galima būtų čia uh, jį padaryti į keletą potėmių, pavyzdžiui, uh, kultūriniai uh, miestai Europoje, E, meno miestai ir panašiai. Bet man kartais daro įspūdis, kad jūs norite šiek tiek pakoreguoti subsidiarumo sienas. Ir e, man įdomu, kiek jūs ketinate toli žengti šioje srityje. Dabar Aldės atstovas. Ačiū pirmininkė, ačiū komisarė už jūsų įžanginį pasisakymą mintis jūsų yra svarbios ir daug kur kartojasi taip pat mano pačios mintis, turizmo sritis yra svarbi ir įsigaliojus Lisabono sutarčiai. Šioje srityje mes įgavome daugiau įgaliojimų, kuriais turime taip pat ir pasinaudoti. Norėčiau paminėti keletą aspektų kuris susijęs su jūsų pasisakymu. Jūs e, minėjote, kad norite integruoti turizmo klausimus į kitas politikos sritis bei sujungti tarpusavį atitinkamas biudžeto finansavimo eilutes turizmui finansuoti. Ko tikitės iš tokių veiksmų? Galbūt galite konkrečių skaičių paminėti, ar norite tik eilutes tarpusavį sujungti, ar ir daugiau lėšų turizmui paprašyti. Taip pat minėjote informacinės technologijas, mano nuomonė, jos yra labai svarbios, sąsajos su transporto sektoriumi čia yra akivaizdžios, todėl man šiek tiek gaila, <clears throat> kad komisijoje e, atitinkami portfeliai yra atskirti, mes būtume mieliau norėję matyti turizmą ir transportą vienoje srityje, taip pat e, tie klausimai ir aspektai, kuriuos minėjo ponas Alkadraujus dėl traukinių bilietų sistemos suvienodinimo, mes pageidautume turėti galimybę ES lygmenių e, turėti daugiau įgaliojimų. Jūs e, minėjote, kad sieksite prailginti turistinį sezoną, tai automatiškai vyksta dėl klimato kaitos. Galbūt turėtumėte dar ir kitų minčių be kalipso iniciatyvos e, siekiant e, neįgaliesiams bei vyresnio amžiaus žmonėms suteikti galimybę turistauti dėl Europinio turizmo prekinio ženklo bei tvarumo turizmo sektoriuje. Manau, kad mums reiktų daugiau dėmesio skirti naujoms valstybėms narėms, kuriant bendrą ES turistinį ženklą. <clears throat> Paskutinis klausimas minėjote rugsėjo 27 dieną, kultūrinę ir e, religinę dieną ES, tai kokiu konkrečių veiksmų ar akcijų ketinate imtis šią dieną. Ačiū žaliųjų vardu ponas Krameris. Dėkuoju už pasisakymą. Jūs daug kartų kalbėjote apie turizmo sektoriaus tvarumą ir būtinybę vengti klaidų. Aš e, norėčiau pasakyti, kad ateities turizmas arba privalės būti tausus ir tvarus, arba visiškai jo neliks. <clears throat> Viduržėme jūros regione daug pakrančių paprasčiausiai yra negryžtamai sužlugdytos turizmo, ateitie tokių klaidų privaloma vengti. ES tikslas yra mažinti CO2 emisijas, kaip bendarbiauti su kitais komisarais ir kokį indėlį turėtų įnešti turizmas per atitinkamus finansavimo priemonės, kad šio tikslo būtų galima pasiekti. <clears throat> Keleivių problemas minėjote, siekiant užtikrinti tvarų turizmą, dabar pagrindinė problema yra ta, kad turistai negali į traukinį kartu pasiimti dviračio. Ir ES geležinkeliai dar ne persiorientavo, mes esame prieimę atitinkamą direktyvą, kokiu veiksmu įmotės, kad užtikrintumėte, jog būtų keliams galimybė visus traukinius pasiimti dviračius. Minėjote turistinės archeologijos, pramoninės archeologijos pavyzdį, įvairius pramonės objektus, kurie yra e, pertvarkomi į turistinius. E, mes puikiai e, žinome, kad Europoje egzistuoja yra įvairūs, įvairios geležinkelio atkarpos ir maršrutai, Eurovelo ir panašus. Ir mes siekiame, kad jie būtų įtraukti į turistinius maršrutus bei Taip pat e, būtų įtraukti ir 17 tūkstančių km dviračių takų į europinius turizmo e, tinklus, nes būtent e, tokiais būdais mes turime galimybę skatinti turizmą. Jisai lankiausi Makedonijoje ir ten buvo pasirašytas e, ketinimų e, protokolas, kuris e, turėtų atverti galimybės turistams susipažinti su istorinėmis vietovėmis ir atgaivinti tokiu būdu šiais regionais. Ir noriu paklausti, ar pritarėte tokioms mintims ir kaip bendradarbiauti su kitais komisarais, nes kompetencijos turizmo klausimų taip pat yra ir kitų komisarų atitinkamuose e, portfeliuose. Ir turint omenyje, kad pavyzdžiui dabar yra bandoma 60 procentų padidinti e, transporto sektoriaus finansavimą, tai klausimas, kiek iš tų pinigų nubirės turizmų. Taigi siūlau geriau skatinti bendradarbiavimą su kitais komisarais. Dabar ponas Kančijan dvi minutės kalbės. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai malonu matyti mūsų posėdėje šiandien mano kolega pona Tajanai. Ir noriu palinkėti jam kuo geriausios sėkmės dirbant komisijoje. Komisijos narys labai tiksliai aprašė, apibūdino tretįjį pagal svarbą Europos ekonomikos sektorių nubrėždamas aiškius tikslus - tvarus turizmas, aplinka tausojantis ir socialiai geras. Tokia yra jūsų, pona, turizmo vizija ir nuomonė, kaip plėtoti turizmą Europoje. Noriu pažymėti, kad vis tik tai tinkamas subsidiarumo principo taikymas ir papildomumo principo taikymas rodo, kokių priemonių reikia imtis. Man regis, jūs taip pat turėtumėte nepamiršti ir dabar labai madingos srities, tai yra paslaugų sektoriaus. Ir jeigu mes galvosime apie visapusišką požiūrį, tai nereikia pamiršti paslaugų, nereikia pamiršti tų maršrutų, ir sričių, kuriuose turizmas plėtomas. Kita vertus, ar tikrai reikia tokio visapusiško požiūrio? Pavyzdžiui, Europos taryba bando jį pritaikyti. Gal reikėtų panalizuoti pagrindinius turistų maršrutus. Aš pats asmeniškai bandžiau pasidomėti. Ir manau, kad gal reikėtų pasižiūrėti, kas jau yra atlikta plėtojant turistų maršrutus. Kitas dalykas, reikia nepamiršti ir dar vieno madingo dalyko šiuo metu, tai yra taisyklių ir visokių um, sistemų supaprastimo. Ir aišku, trečias klausimas, tai yra keleivių teisės. Pana komisijos nariai, ar jūs norėtumėte dabar atsakyti į šios klausimus? Taip, ačiū, ponė pirmininkė. Pirmininkė, aš esu komisijos narys atsakingas už turizmą nuo vasario 9 dienos. Taigi per keletą darbo mėnesių nėra įmanoma įspręsti visas tas problemas, parengti projektus ir programas per trumpą laiką. Kalbant apie principus. Nemažai buvo kartų paminėtas subsidiarumo principas ir tai, kad plėtojant europinę politiką nereikia pamiršti, kad tai yra ir nacionalinės politikos rytis. Mes buvome susirinkę Madride ministrų lygių ir bandėme nubriežti darbo gairias, bet aš savo darbu neketinu ribotai valstybių narių kompetencijos ir teisės, bet reikia pasižiūrėti, kaip galima europinių lygių koordinuoti visą darbą, kad kiekvienos valstybės narės darbas papildytų ir duotų papildomos naudos kitų pastangų atšvilgių. Žinote, Ispanija, Prancūzija ir Italija pasirašė susitarimą dėl bendradarbiavimo turizmo sektoriuje. Tie trys ministrai susirinko atskirai Madride. Ir tada aiškiai buvo pasakyta, kad iš tiesų tokiais atvejais reikalinga ir Europos komisijos parama. Belgijos ministras atsakingas už turizmą labai aiškiai apie tai pasisakė. Taigi, Europinio bendradarbiavimo klausimas. Turistai, kurie vyksta į Ispaniją, į Prancūziją, į Italiją, sakykime, vyksta kažkoks jų skaičius, bet tą skaičių galima padidinti, jeigu į darbą įsilies Europos komisija. Ir būtent toks yra mano tikslas - turizmo, turistų srautų didinimas. Milano, mūsų laukia stambus renginiai. Olimpinės žaidynės Londone, Milane organizuojama pasaulinė paroda Expo 2015 metais. Ir aš manau, kad pavyzdžiui Londonas pritrauks milijonus žmonių, kurie atvyks stebėti olimpinių žaidinių renginių. Tai reiškia, kad Europoje atsiras daugiau žmonių, kurie norės įvairiausių paslaugų. Pavyzdžiui, tuo metu galima surenkti specialiasias ekskursijas į Prancūziją ar į Belgiją. Tie, kurie atvyksta iš tolimųjų rytų, tikriausiai neapsiribos vien tik tai Milano apžiūrėjimu per Expo parodą. Jie gali keliauti į artimiausius miestus, sakykime, vieną ar kitus. Ir tokiu būdu E, vienos šalies turizmas gali sukurti papildomos naudos kaiminėms. Europoje galima kalbėti apie pakankamą srautų didinimą - tris kartus, keturis kartus. Tai bus naudinga visiems. Iš savo pusės, aišku, aš nenorėčiau nustatyti subsidiarumo principo taikymo ribų. Tačiau per antrąjį mūsų susitikimą mačiau, kaip už finansų reikalus atsakingi ministrai labai įdėmiai klausėsi komisijos ir rodė norą paremti darbą turizme, nes tai duotų naudos ir valstybių narių ekonomikai. Taigi mes dirbame dabar, kad galėtume pasiekti bendro susitarimo. Dabar dėl bendros um, bilietų rezervavimo sistemos. Nežinau, ar įmanoma prievartos būdu visą tai nustatyti, bet yra valstybių narių, kurios jau dabar dirba šią linkmę. Aš manau, kad reikia sudaryti sąlygas valstybėms narėms susitarti tarpusavėje. Jos turi norėti šito, jos turi pagėdauti bendro darbo. Ir tada komisija gali padėti. Turiu galvoje, pavyzdžiui, e, turizmo, turizmo srityje. Bet nereikia pamiršti, kad būtina taip pat nesutraukyti ryšių tarp transporto ir turizmo. Pavyzdžiui, kai mes kalbame apie transporto plėtotą miestuose, tai mes kalbame apie riboto judumo žmonės ir siekiame sudaryti jiems sąlygas judėti, bet jie turi teisę ir keliauti. Į viską reikia kitą vertus žvelgti per praktinę prizmę. Taip, aš esu tik tai turi, už turizmą atsakingas komisijos narys, bet aš manau, kad mano pareiga nutiesti jungiančius kelius su kitomis sritimis, nes tai būtų naudinga Europos piliečiams. Kitas aspektas. Neabejotinai, kad Finansai visada yra svarbus ir jeigu mes norime turėti rimtą europinę politiką turizmo srityje ir ją įgyvendinti, reikalingi aiškus geri finansavimo šiltiniai. Todėl aš kalbėjau apie tai, kad būtina konsoliduoti turizmui skirtas lėšas, kurios šiuo metu išbarstytos per įvairias lėšų kategorijas. Ir tokiu būdu mes galėtume geriau skatinti verslumą turizmo srityje. Kitas dalykas gal reikalinga specifinė priemonė turizmui, kuri apimtų ilgesnį laikotarpį, pavyzdžiui, nuo 2014 iki 2020 metų, tai reikia parengti tokią finansinę priemonę. Mes apie tai galvojame ir aš manau, per keletą artimiausių mėnesių mes apie tai pradėsime kalbėti, bus reng, yra rengiamas komunikatas komisijos komunikatas turizmo klausimais, ten bus daugiau uždėsite informacijos, bet svarbu suburti draugien visas suinteresuotusias pusės iš įvairių valstybių narių. Ir, ir manau, kad nereikia apsiriboti vien tik tuo, dėl ko buvo susitarta Madride. Reikia žengti toliau. Dar vienas dalykas tai integruotas požiūris, kuris reiškia, kad reikia išnaudoti visus įmanomus ryšius ir sąsajas ir tokiu būdu ieškoti praktinių sprendimų, kad galėtume konsoliduoti turizmui skirtas biudžete lėšas. Tuo klausimu tarsios ir su kolega atsakingu už biudžetą. Galima, pavyzdžiui, sakykime, išrasti kažkokius tai naujus dalykus, tai yra paskirties vietos mėlynoji vėliava. Tai viena tik iš idėjų. Bet tikrai reikia galvoti apie turizmo politiką. Negalėsime tos turizmo politikos plėtoti, jeigu neskirsime tam tikro dėmesio kitoms sritims. Mes turime nori plėtodami politiką pirmiausia galvoti apie paveldo išsaugojimą. Kai kuriais atvejais galbūt vieniems ar kitiems regionams pasirodys, kad e, jie nieko neišloš, bet turizmas kitoms dalims Europos gali tapti tą vištelę, kuri deda aukso kiaušinius. Anksčiau aš buvau atsakingas už transportą, bet dabar nebejotinai aš būdamas atsakingas už turizmą, nepamiršiu to darbo, kurį pradėjau anksčiau. Ir čia verta paminėti um, dviračių turizmą. Dviračių turistų skaičius nuolatos auga. Ir kyla ne tik tai transporto aspektai, probleminiai transporto aspektai. Šiuos problemas reikia spręsti mano kolega, bet ir man tenka tam tikros užduočius, pavyzdžiui, dviračių trasų, dviračių takų įvairiais maršrutais parengimas. Taigi aš pasižymėjau ir kitus klausimus, kuriuos jūs paminėjote, nes man labai svarbu žinoti, kokia yra jūsų nuomonė, ką jūs galvojate apie vieną ar kitą um, srities segmentą. Ir komisija tokiu būdu, kaupdama šią informaciją, galės parengti geresnį komunikatą. Pirmininkas. Na. Aš uh, iš tikrųjų uh, manau, kad mes visuomet būsime pasižiūrėję kreiptis į Jūs. Džiaugiuosi, kad Jūs atsakėte glaustai, o dabar Jela Sender. Uh, Ačiū, pirmininkė. Norėčiau uh, pono Degrandi pastaboms pritarti. Mes iš tikrųjų labai džiaugiamės visi matydami jūs šiandieną e, kaip komisarą atsakingą už turizmą. Pone Maisner sakė, kad iš tikrųjų negalime dabar atskyrėme turizmą, nes anksčiau šis rytis buvo priskirta pramonės komitetui ir buvo tarsi bjaurusis ančiukas. Ponas Ferhoigenas e, sakė aiškiai, kad su pramonė tai nelabai e, daug ko susiję, neturėjome teisinio pagrindo ir neturėjome pakankamai va, politinės valios, ką nors daryti Ir dabar matome, kad komisija glaudžiai ketina bendradarbiauti su parlamentu, kalipso, dviračių turizmas, tvarus turizmas. Tai yra iniciatyvos, kurias mes paremime komisijos padedami. Ir manau, kad esame labai e, visi laimingi. Mums pasisekė, kad dabar komisaras, kuris anksčiau buvo atsakingas už turizmą, yra atsakingas už, už transportą, dabar atsakingas už turizmą. E, E, ir jūs kalbėjote apie globalų požiūrį. Mums e, reikia dirbti, kad galėtume parduoti, taip sakant, europietišką e, ženklą. Ir tokiu būdu mes išvengsime žemos kokybės konkurencijos iš kitur. Tai reiškia, kad Europos turizmas gali nukentėti, jeigu pasireikš tokia konkurencija. Aš pritariu jūsų požiūriai, ypač dėl daugiametės programos, o dėl kokybės. Kai kalbame apie kokybę turizme, vienas iš svarbiausių dalykų yra turizmo pramonės atstovų profesionalumas. Tai yra labai svarbu. Dėl diversifikavimo Europa šiaip jau yra labai įvairialypė. Mes tikriausiai turėtume e, žmonės rinktis e, tam tikrus dalius, pavyž, dalykus, pavyzdžiui, gal e, skatinti e, gastronominį turizmą ir panašiai. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją, kita kalbėtoja. Bilbao. Pone Bilbao, dėkui pirmininkė, aš pritariu jūsų komisarė tikslams ir gairiams, kurias ką tik išdėstėte ir tuo, kas parašyta jūsų veiksmų programoje. Dabar noriu pateikti Jums klausimą. Manau, kad turizmas Europoje gali būti ir konkurencingas, ir novatoriškas, jeigu mes galėsime užtikrinti, kad e, pasitelksime įvairias vizijas. E, ir Noriu pasakyti, kad visi jūsų patvirtinti dokumentai turizmo srityje turėtų būti prikore, pri, derinti prie žmonių poreikių. Pirmiausia, kalbu apie žmonės, kurių judumas yra ribotas ir panašiai. Jūs kalbėjote apie poreikį e, plėtoti socialinę prasme tvarų turizmą. Tai yra labai svarbu. Kitas dalykas - profesionalumas. Manau, kad turizmo sektorius Europoje iš tikrųjų gali labai pasikeisti keičiant mokymą, mokymo kokybę. Mes turime populiarinti turizmo e, prof... sritį, pasiūlyti akademinius kursus ar techninius kursus žmonėms, kurie dirba turizmo srityje. Trečias dalykas Kai kalbame apie turizmą, turime nepamiršti regionų svarbaus vaidmens. E, daugelis regionų turi daug galių turizmo plėtojimo srityje. Ir norėčiau paklausti jūsų, ar ketinate atsižvelgti į tai, kad e, reikia taip pat e, galvoti apie kaimo plėtotę. Tai yra labai svarbu aplinkos ir socialiniam tvarumui, norint užtikrinti aplinkos ir socialinį tvarumą. Kartais e, ne visi gali pasinaudoti pagalbą, kurią galime gauti regionuose. Dar noriu sureaguoti, pasakyti panašiai, kaip kalbėjo e, ponia Jelas Senderis, galbūt reikia specialiai kurti tam tikras programas, plėtoti vyno kelius ar kažkokius kitokius, kurie skatintų konkretų turizmą. Kitas kalbėtas dėkui komisarė. Norėčiau padėkoti Jums už tai, ką pasakėte. Jau 20 metų matėme, kad bandoma plėtoti kultūrinį turizmą. Buvo sukurta tam tikra organizacija dvišalių susitarimu. Ta padarė Luksemburgo didžioji kunigaikštystė ir Europos taryba 97 metais. Ir matome, kad plėtojami įvairūs teminiai maršrutai, kaip piligriminis maršrutas, Andalūzijos maršrutas, tekstilės e, kelias per Europą ir daug kitų. 2007 e, m. spalį e, parlamento transporto ir turizmo komitetas pas pasiūlė pranešimą dėl naujos ES turizmo politikos, kur kalbam apie turizmo stiprinimą, į kultūrinių maršrutų Europoje plėtojimą ir šiame kontekste. Norėčiau jūsų paklausti dviejų dalykų. Dėl kultūrinių maršrutų, istorinių, religinių maršrutų ar Europos tarybos e, ženklas galėtų čia paskatinti tokį turizmą tarp valstybinių mastų. Pavyzdžiui, gal Europos piliečiai galėtų geriau pažinti savo paveldą. Ir antras dalykas dėl pagalbos iš komisijos pusės, siekiant paremti kultūrinius maršrutus, padidinti jų matomumą, paskatinti atsakingą etinį turizmą taip pat nepamirštant kultūrinių, socialinių, aplinkosaugos aspektų e, ir e, tvaraus vystimosi skatinimo. E, šie tikslai buvo paminėti balandžio 15 tarybos susitikime. Dėkui dabar ponas Fidenza. Ačiū pirmininkė. Keletas pastebėjimų trumpai. Pirmiausia, Pone Tajani, linkiu Jums kuo geriausios kloties, Jūsų darbas yra sudėtingas. E, buvo kalbama jau apie turizmo problemas, tą padarė kolegos, bet problemų iš tikrųjų yra daug, nes čia e, susidurime ir su nacionalinė kompetencija, taip pat dažnai ir regioninė kompetencija. Tai reiškia, kad e, paveikslas yra labai nevienodas su valstybėmis narėmis bus gana sudėtinga e, dirbti, kadangi ES turi būti ir aktyvi ir nesikišti per nelik daug ir tai yra sudėtinga. Dabar grįžtu prie ES e, lygmens. Man atrodo, kad iš tikrųjų intuityviai teisinga galvoti, kad turime dirbti ES mastu. Ir mes turime spręsti problemas ir tam reikia mums susikurti tam tikrą politiką E, turizmo pramoniai ir ją reikia paremti. Jūs kalbėjote apie e, Expo Milane 2015 metais, Olimpinės žaidinės Londone. Europa turi visur dalyvauti ir apie tai girdėjome per viešuosius svarstymus. Mes turime e, plėtoti ES įvaizdį kaip turizmo centro įvaizdį. Praeitą savaitę buvo paskelbtas naujas komunikatas dėl švarių e, energiją tausuojančių transporto priemonių. Tai labai ambicingas tikslas. Ir norėčiau paklausti, ar jūs e, galvojate, kaip galėtų pozityviai e, sąveikauti miestų tinklai plėtojant turizmą? Dėkoju. Dabar paskutinis šiame etape, paskutinė tiksliau ponė Savisar. Ačiū, ponas pirmininkė. E, gerbiamas komisijos nariai, savo pasisakymę jūs minėjote labai daug e, toli siekiančių e, dalykų ir norėčiau jūsų paklausti, kaip buvusio transporto komisaro. Kai ko jūs e, minėjote jaunas šeimas bei žmonės, kurie yra nelabai pasiturintys. Taip pat minėjote investicijas į alternatyves ir tvarias transporto priemonės. Mano klausimas galbūt grubokas, tačiau vis tik noriu jūsų pasteirauti. Kaip e, sukurti galimbės neturtingesniems gyventojams, pavyzdžiui, aplankyti mūsų sostinę Taliną, viduramžių e, miestą. Aš žinau, kad e, Baltijos šalis yra tarsi atskirtos, nes nėra e, geležinkelio ryšio su jomis. Ir e, norėčiau jūsų paklausti, e, Ar negalvojate, kad Rail Baltica yra projektas, kuriam reikia visos Europos politinės valios? Vien ekonominė prasme šis projektas neatsipirks, jis e, nėra gyvybiškai, nėra labai stiprus ekonominė prasme. Dar nori pasisakyti septyni, taigi daugiau niekam nesuteiksiu žodžio. Aš bandau paskirstyti laiką ir jeigu dar kas nors vėlai pakelia ranką, tai man sutrukdo visą matematinę seką. Dar septyni žmonės nori pasisakyti, Ir dar pirmininkas pabaigoje pasisakys po tų mano minėtų žmonių. Dabar, komisarė, prašyčiau jūsų atsakyti į jums ką tik pateiktus klausimus. Bilbao. Norėčiau atsakyti į ką tik užduotus klausimus, taip pat pakomentuoti e, ponios Ajala Sender ir Bilbao mintis. Aš manau, kad yra būtina atsižvelgti į skirtingas turizmo rūšis Tai svarbu visai Europos Sąjungai, nes mes e, Europos Sąjungoje turime nemažą archeologinį paveldą, taip pat e, galime turistams pasiūlyti gamtos, e, istorijos, vyno keliai, man kaip italui yra labai svarbus, tačiau yra taip pat ir galimybių vystyti religinį turizmą, pavyzdžiui, Santiago de Compostela. Yra ir nemažai kitų religinė prasme svarbių vietovių. Aš pats esu katalikas, tačiau mums svarbios taip pat yra ir ne tik katalikiškos, bet kitos krikščioniškos, judėjiškos arba musulmoniškos religinės vietovės. Taigi turime pasinaudoti ir galime pasinaudoti įvairiomis skirtingomis religinio turizmo galimybėmis ir mm, nereiktų, kad turistai traktuotų Europą kaip vienodą pilką visumą, reikia pabrėžti įvairias skirtingas turizmo galimybės ir keliaujant iš pietų į šiaurę, pavyzdžiui, senuoju romėnų keliu, taip pat galime pademonstruoti ir e, tai, kas mus e, sieja Europoje. Pone Bilbao minėjo žemės ūkį, jis taip pat yra labai svarbi sudėtinė turizmo vystimo dalis ir ne vien tik tai kalbant apie gastronominį turizmą, tačiau taip pat ir galimybės apsilankyti ūkininkų ūkiuose. Nemažai žmonių šiuo metu nori praleisti atostogas nebūtinai prie jūros ar kalnuose, tačiau kur nors e, lygioje, lygumoje, ūkininko ūkyje, siekiant supažininti vaikus su tuo, kaip yra auginami naminiai gyvuliai ir daug vaikų dabar gyvenčių miestuose nelabai žino, koks yra skirtumas tarp kiškio ir triušio, pavyzdžiui. Ir aš savo vaikus visą laiką veždavausi į e, e ūkininkų fermas vaikystėje tam, kad parodyčiau, kaip auga naminiai gyvūnai. Taigi turizmo, žemės ūkio turizmas svarbus ne tik gastronominiu požiūriu, tačiau ir kitais požiūriais. Ir mes tą aptarsime rugsėjo 27 dieną. Skirimas kitą klausimą noriu pasakyti, kad buvau susitikęs su Europos tarybos atsakingąją sekretorę ir mes diskutavome apie kultūrinius kelionių maršrutus, norime pasinaudoti uh, šią galimybę. Europos taryba nėra ES institucija, tačiau mes galime pasinaudoti taip pat ir jos siūlomomis iniciatyvomis suderime veiksmus su taryba ir komisija. Rugsėjo 27. 7 vyks atinkami Europos kultūrinių ir religinių kelionių maršrutų dienai pažymėti, tai turėsime galimybę šios klausimus taip pat aptarti dėl e, judumo problemų miestų erdvėje ir apie atitinkamų komisijos pasiūlymų siekiant e, skatinti ekologiškesnių transporto priemonių naudojimą. Mano kompetencijos iš tikrųjų yra dabar e, pasikeitusios, tačiau aš pats, aišku, nepasikeičiau, todėl uh, miestų erdvė man kaip ir anksčiau yra labai rūpimas klausimas, miestų problemos yra svarbas klausimas. Prieš savaitę paskelbėme katą dėl ekologiškesnių transporto priemonių, jas galima būtų aktyviau naudoti labiausiai užterštuose miestuose ir ta kryptimi ir yra nukreipta mūsų įgyvendinama strategija, kuri remiasi dviem ramšiais. Pirmasis turi skatinti e, CO2 emisijų mažinimą ir mes to siekime pasitelkdami per hybridinius bei, e, pasitelkdami hybridinius bei elektromobilius. Kita galimybė yra kombinuoti vidaus degimo variklius ir juo, su kitais varikliais bei juos tobulinti. Pirminkaujantį Ispaniją yra šios rytėje pateikusi nemažai pasiūlymų. Ypatingai miestų vietovėse jau yra valstybėse narėse įgyvendinamos konkrečios programos. Dar vieną aspektą norėčiau paminėti prieš e, pereidamas prie e, savo ankstesnių darbų tasos. Tai yra subsidiarumo principas ir regionų kompetencijos. Iš tikrųjų situacija yra tokia, kad e, subsidiarumas vyksta ne tik tarp ES ir valstybių narių, tačiau taip pat ir e, tarp valstybių narių ir atskirų jų regionų. Man yra svarbu didinti bendruosius turizmo e, srautus ir aš nenoriu restruktūrizuoti transporto politikos, kadangi jos viduje taip pat egzistuoja skirtingos rūšis ir skirtingos kompetencijos. Man kaip orkestro dirigentui yra labai svarbu, kad visas orkestras grotų nu, teisingai ir harmoningai ir kad žmonės galėtų mėgautis e, gerų orkestro pasirodymų. Taigi mums reikia kvalifikuoto turizmo personalo, jauni žmonės privalo pasinaudoti visomis turimomis galimybėmis ir valstybėse narėse veikia taip pat ir atitinkamos švietimo institucijos, kurios rengia viešbučių vadybininkus arba viešbučių darbuotojus. Aš pageidaučiau, kad valstybės narės dėtų daugiau pastangų turizmo personalui ruošti. Todėl reikia derinti veiksmus ir su kitomis programomis ES, kurios yra skirtos verslumui skatinti, siekiant sudaryti jauniems žmonėms arba e, kvalifikaciją keičiantiems žmonėms galimybę įsidarbinti turizmo srityje. Dėl neįgalių turistų Madride jau buvo minėta ir aš dar kartą galiu pakartoti, kad aš perkelčiau e, piliečių teisų apsaugos atitinkamus įstatymus ir e, turistų apsaugai, siekiant gerinti turistų apsaugą, mes turime pasinaudoti visomis naujai atsiverančiomis galimybėmis pagal Lisabonos sutartį, kurios numato taip pat ir riboto judumo žmonėms arba e, mažesnės nevidutinės pajamos turintiems asmenims galimybę atostogauti ne sezono metu arba baigiantis sezonui, <clears throat> siekiant ne tik užtikrinti geresnį ūkio augimą, tačiau vykdyti ir atsakingesnį socialinę politiką rinka yra tinkama ūkio reguliavimo priemonė, tačiau mes taip pat norime ir socialinių aspektų nepamiršti. Baltijos jūros regionas, kuris buvo minėtas, aš aptarnėjau šios klausimus taip pat ir būdamas atsakingas už transporto klausimus. Baltijos jūros regione daugiausiai problemų susidurime geležinkelio srityje, problemos yra E, atsineštos iš praeities ir atitinkamų pavyzdžių galime taip pat dar, e, vis dar sutikti Ispanijoje ir Portugalijoje. Baltijos regionas priklausė ankstesniai sovietiniai įtakos zonai, todėl vis dar yra sudėtinga Taliną pasiekti traukiniu bet kokiu atveju sudėtingiau nei kitas ES sostinės, tačiau privalome imtis visų įmanomų priemonių, kad siektume šioje srityje pažangos. Aš kalbėjau apie transporto ministrų sustikimą ir dėsiu visas pastangas, siekdamas prisidėti prie šios problemos sprendimo. Tačiau e, siekdami problemas spręstis mes susidurime su nemažais finansiniais sunkumais. Kolega Kalas rūpinasi Baltijos jūros regiono problemus ir aš tikiuosi, kad jis taip pat įneš savo atitinkamą indėlį į šių problemų sprendimą. Aš bet kokiu atveju manau, kad privalome užtikrinti geresnį visų ES regionų pasiekiamumą transporto politikos kontekste. Savai suprantama, lengva pasakyti, sunku padaryti, tačiau jeigu egzistuoja politinė valia, tuomet mes tuos tikslus ir galime pasiekti. Pasto, two minutes, please. Pone Vlasko, dvi minutės. Ačiū. Pane komisijos nariai, kad atvykote į mūsų posėdį. Kaip komiteto, kuris atsakingas už turizmą narė ir kaip žmogus, kuris atsakingas už mano miesto turizmo plėtojimą. Esu dėkinga, kad jūs bandote ieškoti suderinamumo, nes iš tiesų mes tie sektoriai neturi konkuruoti vienas su kitu, o papildyti vienas kitą ir tuo būdu sukurti papildomos naudos. Aš manau, kad ir vyno keliai, ir kiti keliai, ar maršrutai, kuriuos mes kūrėme, jie papildo vienas kitą. Prancūzijoje yra atskiri punktai, kurie atsakingi už turizmo plėtotą ir jie turėtų tarpusavį sąveikaudami dirbti. Verslo turizmas taip pat turi neišslysti iš akių, nes manau, kad verslo turizmo plėtota naudinga ne tik tai europinių pošiūrių, bet ir tarptautinių pošiūrių. Kila klausimas, ar bus pakankamai lėšų tokiam turizmui plėtoti? To norėčiau jūsų paklausti. Jūs sakėte, kad labai svarbu renkti mokymus, bet yra dar vienas aspektas, tai yra struktūriniai dalykai, kurie susiję ne tik tai su profesionalumu turizmo srityje, bet ir su tuo, kad reikia saugoti aplinką. Ačiū, pana Tiko, dvi minutės. Ačiū, ponia pirmininkė. Pone komisijos nariai, noriu paklausti jūsų apie socialinį turizmą. Kaip žinia, Europos parlamentas inicijavo eksperimentinį dalyką. Šiuo metu yra atliekamos studijos, o gegužę vyks didžiulė konferencija 7-8 diename, o birželį bus pristatytos analizės dėl susijungimo įmonių. Ir pagal tą projektą Ispanija pirmiausiai dalyvauja. Projektą įtraukta apie vieną milijoną seniorų ir skiriamos ženklios sumos įskaitant 325 milijonus iš Ispanijos biudžeto. Panašų projektą vykdo Graikija. Taigi socialinis turizmas yra skirtas studentams, žmonėms su negale ir taip pat vyresnio amžiaus piliečiams. Nebejotina, kad plėtojant turizmą atvyksta daugiau svečių ir atsiranda daugiau naujų darbo vietų. Todėl kokios būtų iš jūsų pusės konkrečios priemonės, kad turizmą būtų įmanoma plėtoti. Toliau ponas Kamusakos, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš taip pat norėčiau pasveikinti komisijos narį Tajanį. Galiausiai ir turizmui plėtoti yra tvirtas teisinis pagrindas. Jūs įžanginėme žodėje dėstėte savo požiūrį į viziją, nubrėžėte ambicingų tikslų. Tai rodo ne tik, kad jūs entuziastas šios ryties, bet taip pat ir žiūrite pakankamai pragmatiškai. Jūs minėjote pats keletą kartų, kad savo darbę vadovausitės subsidiarumo principu. Kita vertus, turizmas yra labai svarbi europinės ekonomikos dalis. Ir todėl nemažai problemų mes patiriame. Pirmiausia, minint keletą iš jų, tai yra Europos turizmo sektoriaus konkurencingumo ir tvarumo didinimas. Tai reiškia ne tik tinkamas kainas, bet ir tinkamą požiūrį į aplinkos apsaugą. ir ar komisija, pavyzdžiui, galėtų padėti finansiškai kai kuriems regionams, kad jie įgyvendintų reikalavimus aplinkos apsaugos srityje. Kitas, kita problema būtų tokia, kaip mes galime sukurti papildomą naudą plėtodami Europinę turizmo programą kur, tą papildomą naudą, kuri būtų naudinga ir atskirom valstybėm narėm. Jūs kalbėjote apie tokią programą ir mes dabar nekantrai lauksime komisijos komunikato, kuris turėtų būti paskelbtas šiuo metu pabaigoje. Nes iš tiesų mes turime plėtoti politiką ir jeigu norime sėkmingai dirbti, turi komisija nuolatos svarstyti e, visą reikalą ir su Europos parlamentu. Ponas Liberatskis, dvi minutės. Ačiū, pona pirmininkė, pona komisijos nariai. Norėčiau pasveikinti Jūs užėmus šias naujas pareigas norėčiau gauti ir jūsų pasisakymą raštu, nes mano regis turinys buvo vertingas. Kalbant apie turizmo plėtojimą regioninių lygių. Tam reikalingos kelios iš ankstinės sąlygos, pavyzdžiui, gera reklama, informa, tinkama informacijos klaida. Pavyzdžiui, Prancūzija ir Ispanija labai aktyviai dirba šiuose sritise. Ir tikrai būtų gerai turėti europinį ženklą, kaip kad jūs tai suformulavote, kuris galėtų pritraukti svečius iš trečiųjų šalių į Europą. Tačiau Jūs visada minite Prancūziją, uh, Ispaniją, bet reiktų galvoti ir apie tai, kad tokie žmonai turistai vyktų į Rumuniją, Lenkiją, Lietuvą ar kitur. Aš manau, kad tam tikros turistinės paskirties šalis punktai nėra pakankamai išplėtoti. Yra Europos plėtros fondas, Europos socialinis fondas, tai yra tos dvi priemonos, kurių finansinė pagalba būtų galima pasinaudoti. Ar jūs įsivaizduojate, kad tų fondų lėšomis būtų galima pakankamai pasinaudoti? Tik 16 procentų pagal dvi programas lėšų buvo išmokėta. Ar nevertėtų skatinti valstybės narės daugiau dirbti turizmo srityje? Panoranė. Ačiū. Komisarė, linkiu sėkmės įgyvendinant jūsų planus. Veiklos sritis iš tikrųjų yra labai plati, todėl trys konkretus pastebėjimai. Jūs anksčiau minėjote, kaip svarbu yra skatinti verslo aplinką, skatinant turizmui per įvairias personalo rengimo mokyklas Austrijoje. Jos yra tikrai labai aukštos kokybės, niekam tai nėra paslaptis ir galėtume galbūt prisidėti per įvairius bendrabiavimo projektus prie uh, geresnio e, turizmo sektoriaus darbuotojų rengimo kitose šalise. Jeigu jūs, ponė komisarė, inicijuotumėte tam tikras e, atostogų praleidimo iniciatyvas, taisyklės ES lygmenių, kurios ne suvarytų, jeigu taip galima pasakyti, visų žmonių tuo pačiu metu į tas pačias turistinės vietas arba e, nesukeltų tiek daug spūščių automagistralėse ir kiekvienais metais mano gyvenamoje vietovėje yra didžiulės iki 40-35 km transporto spūstis ir aš jau nenoriu kalbėti apie jų poveikį aplinkai. Komisija galėtų pasiūlyti pagrindų turizmo direktyvą, kuri galėtų pagerinti, palengvinti turistų keliavimo galimybės ir be jų teisų apsaugą. Ir taip pat man atrodo ypatingai svarbus turizmo ateičiai regioniniai projektai bei jų įgyvendinimas ir čia taip pat būtų galima numatyti įvairias skatinimo galimybės. Pone Grysbek, dvi minutės. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Norėčiau pamėginti kalbėti trumpai, nors kartais ir ilgai pasisakau. Norėčiau e, padėkoti Jums už e, iškeltus paminėtus tikslus ir už tai, kad norite būti tuo dirigentu, kuris e, kartu su partneriais harmoningai vadovauja ir diriguoja bendram ES turizmo, or, turizmo orkestrui. Džiugiuosi, kad jūs paminėjote turizmo ekonominę svarbą. 10 procentų visų darbuotojų ES dirba turizmo sektorija, todėl mes privalome skatinti ir gyveninti bendrą ES turizmo politiką atsižvelgiant į teritorinius ypatumus ir skirtumus ir galbūt taip pat generuoti reiktų daugiau finansinių išteklių turizmui, kaip minėjo viena kolegė, per, pavyzdžiui, struktūrinius fondus e, įgyvendinant e, įvairius teritorinius projektus, turizmo projektus kaimo vietovėse ir tokie projektai leistų sukurti e, turizmo sektorio dar daugiau darbo vietų pabaigai noriu pasakyti, kad man labai patinka jūsų pramoninio turistinio paveldo idėja, nes aš esu iš pasienio regiono, jam atstovauju ir tame regione dabar bandoma vėl atgaivinti pramoninio e, paveldo objektus ir rengiant atinkamus kalnakasybos muziejus ar kažką panašaus, kodėl mes negalėtume bendradarbiauti su Luksemburgu, Saro žeme bei Prancūzijos rytiniais regionais platesnio masto bendro pavadžio projektų įgyveninti, gaunant jiems atitinkamą finansavimą, nes e, e, būtent pasinaudoti turizmo galimybėmis, skatinant švietimą, taip pat yra labai naudingas dalykas. Ačiū pabaigai pirmininkas. Noriu keletą aspektų paminėti. Subsidiarumo klausimas iš tiesų yra probleminis. Jūs klausėte iš Latvijos ir Estijos, kaip paskatinti turizmą tarp šių šalių, kaip paskatinti turizmą į Lenkiją ir taip toliau. Viena iš problemų ta, kad galima nebejotinai reklamuoti tas šalis ir pritraukti daugiau turistų. Bet valstybės narės negali elgtis taip, kad iš vienos pusės jos visai gintų subsidiarumo principą, o iš kitos pusės nieko nedarytų reklamuodamos savo šalių ir po to skūsdamosi, kad niekas juose nesilankosi. Taigi ši problema. Bet reklamuojant šalį yra dar kita problema Pavyzdžiui, kai mes galvojame apie mano šalies reklamą, labai dažnai reklamuojamas Londonas, bet Londonas nėra jungtinė karalystė, taip yra dar Mančesteris, bet paprastai, kai kalbama apie turizmą plėtoti jungtinėje karalystėje, reklamuojamas Londonas, taip kaip prancūzai reklamuoja Paryžių. Tai yra dar viena subsidiarumo problema. Ir trečiasis subsidiarumo aspektas - tokie puikūs projektai kaip Edeno projektas ar kiti, labai dažnai vyriausybės nieko nenori daryti. Ir apskritai jom nerūpi tokie projektai. Jungtinė karalystė Edeno projektas visiškai nerūpi. Taigi subsidiarumo aspektas nėra toks viena lytis. Ir negalima tada reikalauti iš komisijos, kad jinai imtųsi kažkokių žingsnių, kad būtų labiau plėtojamas turizmas Lietuvoje, Latvijoje ar Estijoje. Pirmiausia, reikia susitvarkyti namuose ir tinkamai naudoti susidėrumo principų. Dar vienas dalykas - pramoninis paveldas. Komisijos narys tikriausiai nenusteps, kad aš taip patenkintas buvau, kai jūs paminėjote pramoninio paveldo reikalus. Iš tiesų, mums reikia plėtoti e, pramonę, bet yra kitas dalykas, kad Europos istorija yra daugia breuna, įskaitant ir pramonės plėtros istoriją. Nepamirškite, kad buvo mūsų Europos žemynė gimė pramoninę revoliuciją ir daugelis valstybių pasinaudojo tos revoliucijos vaisiais. Tačiau yra viena problema, pona komisijos nariai, kurį, manyčiau, jums verta panagrinėti kai kalbame apie paramą, vis dar egzistuoja iš ankstinis nusiteikimas ir bandoma apsiriboti turizmo atveju įprastiniais patraukliaisiais dalykais. Pavyzdžiui, jeigu pažiūrėsime į Milaną, jeigu pasižiūrėsime, kaip išsidėlioja įvairios grupės, kurios ir gauna paramą, tai opera gauna apie 95 procentus, 90 procentų paramos. Ir kyla klausimas, kaip išnaudoti visas tas lėšas. O kadangi kalbame šio konkrečiu atveju apie pramonės pavaldą, tai reikia pagalvoti, ar neįmanoma bendrai suburti lėšų ir bendrai finansuoti, užuot kiekvienam uh, užsiemus uh, savo kiemu. Nežinau, tai tik mintis, bet aš manau, kad uh, tortas didelis ir visi turėtume atsiriekti po gabaliuką, jeigu to norėsime. Uh, Klausantis jūsų nuomonių dėl komunikato, galiu jūs patinkinti, komisijos nariai, ir kaip jūs supratote, išklausę mūsų pasisakymų, tai vis tik tai diskusija buvo kokybinė ir tas ilgas norinčių pasisakyti sąrašas rodo, kad yra itin domimasi šią sritimi. Mūsų akimis turizmas nėra tik tai kažkoks transporto sektoriaus papildas. Manau, kad tai yra labai svarbus sektorius ekonomikos ir socialinės raidos prasme. Todėl labai nekantriai laukiame jūsų paminėto naujojo komunikato paskelbimo ir tikimės, kad bus įmanoma galų gale plėtoti prasmingą europinę turizmo politiką, kuri apimtų visas sritis, įskaitant ir pramoninio paveldo sritį. Dabar žodis Jums komisijos nariai. Dėkuoju, gerbimas pirmininkė. E, pabandysiu atsakyti jūsų klausimus apie tai, kas jau padaryta ir ką reikia padaryti. su parlamento ir tarybos pagalba mes iš tikrųjų e, formuojame turizmo politiką, žiūrėdami į praeitį. Žinome, kad praeitie turizmui nebuvo suteiktas teisinis pagrindas ir praeitie mūsų parlamentas, aišku, rėmė, bet Dabar mes esame iš naujo pasiryžę siekti naujų dalykų, tiek visa komisija, tiek aš taip pat nori užtikrinti, kad turizmas nebūtų kažkoks papildinys, bet svarbi ir šio komiteto darbo sritis. Ir mes turime užsitikrinti turizmui tokį pat svorį kaip ir kitoms sritims jūs e, jau daug ką padarėte. Bet tęskime ir toliau. E, finansinėse perspektyvose anksčiau nebuvo numatytas turizmas, bet dabar mes turime pradėti dirbti kartu. Nes nebejotinai reikės daugiau biudžeto lėšų negu kad anksčiau. Europos socialinis fondas, Europos struktūriniai fondai, visi kiti fondai turi savo biudžetus, bet reikia pirmiausia išanalizuoti strateginių požiūrių, kokiomis lėšomis įmanoma pasinaudoti ir kokiais būdais jas galima panaudoti yra labai daug įvairiausių aspektų ir mes norėtume šiek tiek įvairinti visą darbą, šaltinius finansavimo ir taip toliau. Na, kalbant apie tą tortą ar piragą, koks jis bebūtų, reikia galvoti apie tai, kad jo dydis turėtų būti pakankamas, kad būtų visiems ko atsiriekti. Taip pat manau, kad komisija savo pusės gali pirmiausia derinti veiksmus valstybių narių tarpusavėje, bet ne tik tai. Gali ir imtis konkrentesnių priemonių. Turizmas ekonominė prasme yra naudingas ne tik pietinėms ES valstybėms, tokioms kaip Italija, Ispanija ar Graikija. Aš pats lankiausi Suomijoje, Helsinkije ir ten daug kalbėjome apie tai, kad būtina plėtoti turizmo politiką, atsižvelgiančią ir į šiaurinių valstybių ypatybės. Turizmas nemažiau svarbus dalykas ir Luksemburgui. Taigi skirtumo gal nereikėtų čia didžiulio daryti, o kalbant apie Europos ženklą, tai tas ženklas turėtų turizmo prasme atspindėti visą Europą. Praėjusią savaitę mes um, svarstame, kokią žalą vulkano įsiviršimas Islandijoje padarė europiniam turizmui. Ir tada labai stipriai išryškėjo, kad reikia bendrai dirbti, renkti bendrą projektą, o ne vien tik tai apsiriboti savo kiemu. Egzistuoja daug gerų programų, kurios labiau vietos pobūdžio, jas reikėtų plėsti, įtraukiant kitas valstybės egzistuoja tos programos savitarpio susitarimo pagrindu ir tų susitarimų reikėtų pasirašyti plačiau, galbūt reikėtų atverti galimybę kitoms valstybėms narėms prisijungti prie jau pasirašytų susitarimų turizmo plėtros srityje. Socialinis turizmas yra dar vienas svarbus aspektas ir jį plėtojant galima gauti didelės pajamas. Aš kalbėjausi su kolegomis iš transporto srities ir jie sakė, kad yra labai daug valstybių narių, kurios domisi tolesnę transporto plėtotą. Toliau teisės, galimybės judėti. Jeigu mes atveriame daugiau galimybių judumui, ir čia turiu galvoje ir riboto judumo asmenys, tai mes atveriame daugiau galimybių ir ekonomikos prasme. Nes jie galėtų keliauti, tokie asmenys galėtų keliauti gretimus regionus. Kada kalbėjau apie teisės ir pasiremiau Italijos pavyzdžių, Tai norėjau pasakyti, kad tokias teisės užtikrina ne tik pasirašyti susitarimai, bet reikalingo ir politiniai sprendimai, skatinantis turizmą plačiają prasme. Visi turi teisę keliauti, riboto judumo asmenys ir mūsų senjorai. Bet nepamirškite, kad bet kuriuo atveju, bet kuriuo atveju turizmas duoda finansinės naudos. Jūs nuo kiekvieno išleisto euro gaunate apie 40 euro centų pelną praktiškai. Kitas yra dalykas, ką daryti su sezoniškumu, pavyzdžiui, Austrija. Transporto srityje per Berno tunelį Austrija bando riboti eismą bet tai neigiamai veikia turizmą. Taigi reikia galvoti apie tolygesnį e, eismo srautų skirstimą atsižvelgiant į turizmą. Taigi, manau, mes turime tarpusavyje kalbėtis ir svarstyti. Ir faktiškai mane įtin šiom etape domina labai konkretus pasiūlymai, kaip plėtoti Europoje turizmą. Šį darbą aš pradėjau kaip minėjau, vasario 9 dieną. Bet neįmanoma visko padaryti iš karto, nes reikia laiko apmastymams ir konsultacijoms. Taigi manęs laukia didžiulis renginių maratonas, dalyvausiu ir Graikijos maratone. Ir visai Europai šie renginiai svarbus, nepriklausomai nuo jų rinkimo vietos. Aš, komisijos pirmininkas, stengiamės dalyvauti, kiek galime. Aš asmeniškai galiu atvykti pas jūs, kada tik jums bus reikalinga. Kita vertus, jūs galite visada atvykti pas mane. Mano durys atviros jums. Ir tikrai norėčiau, kad jūs mums padėtumėte rengiant komunikatą. Aš manau, kad nereikia apsiriboti įprastinėmis komunikato turinio ribomis. Deja, aš neturiu labai daug laiko, kad viską išdėstyčiau, bet galiu tik tai patikinti, kad šimtų procentų ketinu plėt, atsiduoti sektoriaus plėtotės darbui. Labai tikiuosi jūsų pagalbos ir tikiuosi, kad parlamentas padės man. Ačiū. Komisarė Tajani, labai Jums dėkoju ir noriu pasakyti, kad e, jūs norėdamas e, nubėgti e, maratoną pranešite gerąją žinia Atenams, aš suprantu, kad žmonės supranta, koks svarbus buvo maratonas senovės istorijoje. Ir Aš tikiuosi, kad jums iš tikrųjų viskas pasiseks ten nuvykus. E, sėkmingai padirbėsite, o dabar e, dėkoju Jums už vizitą ir tikiuosi, kad mes vėl susitiksime artimiausioje ateityje. We'll have a five minute comfort break, then the coordinators. Dabar e, penkioms minutėms darome pertrauką.